priklausys e, Laisvės ir demokratijos frakcijai. Socialdemokratų frakcija manęs paprašė Franceską Baračių paskirti kontro, biudžeto kontrolės komiteto nare. Ar kas nors prieštarautų? Ne. Tai skelbiu, kad galioja ir šis paskirimas. Buvo pateikta.